przewodniczący! Uh, ladies and gentlemen, dear colleagues, uh, let us take our... Gerbėjai kolegos, prašau susėsti. Dabar pasirašinėsime labai svarbų susitarimą tarp Europos komisijos ir Europos parlamento. dėl taip vadinamojo lobistų registro. Balsavome dėl kasinio parinkto pranešimo praeitame plenarinėme posėdėje Strasbūrė. Ir šiandien šis susitarimas bus oficialiai pasirašytas. Du 2011 m. gegužės 10 d. balsavome dėl kasinio pranešimo kiek man yra žinoma, taryba pirmiausia norėtų pasakyti porą žodžių. Ir mes laukiame dabar ministrės ponios Giori, kuri turėtų netrukus įžengti į šią salę. Ir po to perėsime prie susitarimo pasirašymo. Ir norėčiau pasveikinti Europos komisijos vicepirmininką kuris taip pat atvyko pas mus, kad dalyvautų šioje ceremonijoje. Mūsų kolegė, Europos parlamento vicepirmininkė ponia Dajana Volis, kuri dėrėjusi dėl šio susitarimo, ponia Izabel Duran, vicepirmininkas Ranė Vilanč ir mūsų kolega ponas Kasinį. Konstitucinių reikalų komiteto pirmininkas ir pranešėjas. Aš norėčiau paprašyti jūsų kolegos prieiti prie stalo, kur bus pasirašomas susitarimas, po to, kai pasisakys e, tarybos atstovė, pane ministrė, Prašau, ponė, žodis sutikimas jums. Prieš pasirašant Europos komisijos Europos parlamento sustrimo dėl lobistų registro. Prašau, ponė. Pone pirmininkė, komisarė, gerbėmiai Europos parlamento nariai. Aš norėčiau Jums perskaityti tarybos politinį pareiškimą dėl skaidrumo. Taryba mano, jog skaidrumas yra labai svarbus ES principas. Sutartyse yra numatyta, kad tam, kad galima būtų skatinti gerą valdymą ir užtikrinti pilietinės visuomenės dalyvavimą, ES institucijos, agentūros bei tarnybos turi stengtis dirbti kuo skaidriau ir atviriau. Ir visi sprendimai turi būti priimami kuo skaidriau ir atviriau ir kuo arčiau piliečių. Taigi, atsižvelgiant į visas šias nuostatas, taryba yra pasiryžusi visomis išgalimis siekti įgyvendinti skaidrumo principą. Mes taip pat pripažįstame, jog piliečiai tikisi, kad jų atstovai vadovausis aukščiausiais standartais. Mes džiaugiamės, kad Europos parlamentas ir Europos komisija ėmėsi iniciatyvos sukurti bendrą skaidrumo registrą. Taryba mano, jog skaidrumas turėtų būti visų darbo su suinteresuotais asmenimis pagrindu, tam, kad dirbti su jais galima, būt, galima būtų nuosekliai, atvirai ir skaidriai. Taryba pritarė komisijos ir parlamento pasiūlymą prisijungti prie šio registro. Pirmininkas, atsiprašau, ponė ministrė, turiu kreiptis į kolegas. Gerbėjai kolegos, šiuo metu kalba pirmininkaujančios šalies ministrė. Prašau nustoti kalbėtis ir pagarbi klausytis, ponios ministrės. Vis. Dėkuoju, pirmininkė. Taigi aš tęsiu tarybos pareiškimą dėl e, lobistų e, registro. Taryba gavo Europos parlamento ir Europos komisijos kvietimą prisijungti prie šio registro ir taryba yra pasiryžusi svarstyti, kaip mes galėtume tai padaryti. Ir e, taip pat galime aptarti ir techninius tokio prisijungimo klausimus. Dėkuoju, ponė pirmininkė for all the institutions. Norint turėti bendrą visoms institucijoms registrą, būtų puiku, kad visos institucijos sutelktų savo pastangas ir parengtų tokį bendrą registrą. Taigi dabar norėčiau kreiptis į kolegę e, parlamento vicepirmininkę Dana Volis, Izabel Duran, Rainer Village ir konstitucinių reikalų komiteto pirmininką, pranešėją, poną Karlą Pesinį. Kviečiu Jūs prieiti prie šio stalo ir prisijungti prie manęs, pasirašant šį susitarimą. Ir taip pat kviečiu pasirašyti šį dokumentą Europos komisijos vicepirmininką.